atkreipia visų dėmesį į mažų valstybių skausmą, kurį jos patyrė tuometinėje Sovietų sąjungoje. Ačiū kolegai už pasisakymą, debatai šią temą baigiami. Kitas darbo atvarkės punktas yra pono Laineno pranešimas Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Suteiksiu žodį pranešėjui Džo Lainenui. Žodis jums. Ja, herr Präsident. Pone pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos, mes šiandien svarstame, o rytoj balsuosime dėl ES teisės akto, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo nesvarbus. Tačiau e, šis Europos aplinkos ekonomikos sąskaitos teisėkuros pasiūlymas atveria naują puslapį pažangai kintančiame pasaulyje matuoti. Mes tikriausiai žinome, kad BVP neužtenkamas rodiklis įvertinti. Um, nes jie neapima socialinių aspektų, aplinkosauginių aspektų. Todėl mes dabar svarstame, ar nereikėtų kitų rodiklių parodančių, koks yra e, ekonomikos lygis. Mes kas mėnesį renkame ekonominių rodmenų statistikas, kasmet renkami kitų rodiklių statistikos. Tačiau mes surenkame tik atskirą e, dėlionę, kuri neatskleidžia visiško vaizdo. Ir ši Europos aplinkos ekonominės sąskaitos idėja turėtų padėti e, tiksliau apskaičiuoti, ar 27 valstybės narės vis dėlto žengia į priekį, ar e, eina atgal. Dar 2002 metais Europos parlamentas e, pateikė prašymą, prašydamas, kad e, būtų įtraukti ir aplinkosauginiai aspektai, matuojant ekonomikos pažangą. Mes turime tinkamiau įvertinti, kaip mes naudojame išteklius, kad į tai atsižvelgiant būtų priimami ir atitinkami politiniai sprendimai. Džiugu, kad 2010 m. balandžio mėnesį komisija ėmėsi šios teisėjų kuros iniciatyvos, tačiau mūsų manimu tai vyko per daug delsent. Mes e, Europos parlamento nariai ir visos frakcijos prašėme paskubinti šio teisės akto e, nagrinėjimą. Juo labiau, kad EBPO ir apskritai tarptautinėje arenoje jau 15 metų vyksta diskusijos šią temą. Taryboje e, teisės akto svarstymas buvo labai sudėtingas, todėl kai kurios šalis netgi E, neturi duomenų apie aplinkos ekonominės sąskaitas. Komisija pasiūlė apimti tris modulius. Tai yra oro išlakos. Manau, kad visi mes puikiai susipažinome su tuo, kokias išlakas mes į orą išleidžiame. E, taip pat reikia įtraukti ir finansinius mokesčius susijusius su aplinkosauga. Ir trečia, materialiniai srautai, kurie rodo mūsų visuomenės gyvenimo lygį. Parlamentas paprašė įtraukti ir vandens bei energetikos atliekų balansą, taip pat įtraukti aspektus susijusius su miškų padėtimi. Tačiau buvo ginčiamasi, ar nereikėtų įtraukti ir žuvų išteklių rodiklių, nes kol kas neturime pakankamai metodikų atskleidžiančių, kokia padėtis yra šioje srityje. Komisija vėliausiai 2013 m. pabaigoje turi pateikti savo pranešimą, pagal kurį e, bus keičiama keičiamas reglamentas. Norime, kad būtų apskaičiuojamas ne tik tai bendrasis vidaus produktas, tačiau ir bendrasis ekologinis produktas. Ačiū labai už jūsų pranešimą ir už tai, kad jūs taip tiksliai. Ir už tai, kad jūs taip tiksliai atskleidėte visus duomenis. Toliau komisijos narys Olirenas, komisijos vardu, prašom. Gerbėjai parlamento nariai, Gerbiamas pirmininkė, kaip sakė pranešėjas Džolaininas, komisijos pasiūlymo tikslas yra sukurti bendrą teisinį pagrindą rinkti, tvarkyti, perduoti ir vertinti Europos aplinkos ekonominės sąskaitas. Žinoma, kad būtų galima e, subalansuotai priimti e, sprendimus, turint galvoje tvarų vystimasi. Šiuo pasiūlymu komisija patikė pirmąjį dokumentą e, savo kelyje, savo darbe, tuo metu, kai Europoje siekiame e, e, veiksmingai panaudoti išteklius, kurti tvarią ekonomiką, tie duomenės mums leis susijęti aplinkos sauginius veiksnius su ekonominiais veiksniais. Ir taip teikia galimybę visapusiškai priimti pasvertus sprendimus. Po vaisingo bendradavimo tarp trijų institucijų, mano nuomonė, pasiekėme bendrą tikslą, tai yra pagrindų reglamento e, sukūrimą dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų su pirmuoju iš trijų modulių. Tai yra oro išlakų sąskaitos į aplinkas e, nukreiptos e, sąskaitos ir mokesčiai. Šiuo metu šie duomenys renkami savanoriškai daugumos valstybių narių. Taigi didžiaja dalimi atitinkamų duomenų e, surinkimas nebus papildoma našta respondentams nes valstybės narės turėtų e, sugebėti rinkti duomenis panaudodamas esamus duomenų šaltinius. Šiuo reglamentu mes sukūrėme pagrindą statistiniai informacijai apie sąveiką tarp aplinkos ir ekonomikos. Ir mes tikimės tai išplėsti, pridėdami kitus modelius ateityje, kaip e, minima e, pranešme ir rezoliucijos projekte kadangi kiti moduliai nėra pakankamai vienodai subrendę metodologiškai, pavyzdžiui, medienos ir e, žuvies moduliai, ar nepanaudotos e, struktūrų. Pasirinkta modulių struktūra šiam reglamentui, kad būtų galima į, į, įterpti naujus e, modulius ateityje. Kaip ir sutarta, komisija parlamentui, pateiks, e, parlamentui ir tarybai pateiks ataskaitas kas trejus metus apie tai, kaip yra plėtojami nauji moduliai ir, jeigu bus tinkama, komisija gali pasiūlyti naujus teisėkuros aktus dėl naujųjų modulių patvirtinimo. Pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjui Džio Laininui, šešėliniam pranešėjui ponui Martinui, ir visiems aplinkos ir e, ekonomikos e, komitetų nariams už jų konstruktyvų požiūrį ir e, vertingą indėlį. Labai ačiū. Ačiū. Komitetų vardu. Panas uh, Hansas Piteris Martinas. Ačiū, ponė pirmininkė, kai jo Lanin ir aš e, svarstome e, įvairias tendencijas, dažniausiai mes sutarėme. Taip yra ir rengiant šį pranešimą. Tai yra geras, protingas, svarbus pranešimas, todėl kad e, statistikos gali būti patrauklios, patrauklios tokiu laikmečiu, kuriuo ES susiduria su pasitikėjimo problema. Tačiau aš manau, kad neteisingai tas pasitikėjimas mažėja. Aš manau, kad man iš tikrųjų labai naudinga čia stovėti ne tik kaip frakcijai nepriklausančiam nariui, tačiau ir kaip ekonomikos komiteto nariui. 37 balsavo už šį pranešimą, niekas nebalsavo prieš ir tai reiškia, kad taip, mes norime, kad Europos tvaraus vystimosi aspektų statistika e, būtų rengiama. Aišku, mes norime, kad e, surinktume tokius duomenis, kurie leistų koreguoti savo politinius sprendimus e, toje brutalioje konkurencinėje kovoje su JAV ir Kinija. Mes galbūt netgi eidami iš paskos norime pirmauti. Ir tai reiškia, kad mums reikalingi papildomi moduliai. Galime remtis 8-ojo dešimtmečio, 9-ojo dešimtmečio modeliais, jie jau, jau parengti. Ir būtų gerai, jei komisija uh, paskubėtų. Gerai, kad Eurostatas jau dabar sujudo rinkdamas duomenis. Tiesa, esame ir sudėtingų atvejų, Graikija pavyzdžiui. Ir Mes didžiąją balsų daugumą pasisakome už tai, kad reikia rinkti ir kitus duomenis, o tam reikalinga numatyti ir kitokį finansavimą. Norime kreiptis į komisiją, kad ji apimtų ir e, naujai įstojusias valstybės narės ir stojančias valstybės narės, kad tas Europos e, projektas tikrai veiktų. E, Ačiū EPP frakcijos vardu Horst Schnellhardt. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. E, kai aš pirmą kartą skaičiau komisijos pasiūlymą, mane jis nutekė skeptiškai, ypač pasiūlymo esmė. Tačiau um, ponia Zoly ir dabartiniai pranešėjai, šešėliniai pranešėjai parengė tokį pasiūlymą, kuris yra priimtinas. Daugelėje valstybių su aplinkosaugos susiję duomenys E, yra renkami laisvanoriškai, remiantis tai, to, tais trimis moduliais. Ir Pagal juos galima nustatyti, kokiu rezultatu atskiros valstybės pasiekė išlakų, um, tausos energijos vartojimo ir kitose srityse. Tokiu būdu mes gauname geresnius duomenis apie ekonomikos padėtį. Mes galime tinkamiau vertinti tvarų ekonomikos vystimasi ir aplinkosaugos politikos priemonės. Manau, kad tai labai svarbu. E, tačiau to pat norėčiau ir truputėlį įspėti. Mes dažnai kalbame apie biurokratiją. Norėčiau kreiptis į komisiją, kad ji nekurtų naujos biurokratinės naštos. Tai būtų neteisingas žingsnis. Todėl noriu paklausti, ar komisija um, įgyvendinama šį teisės aktą ketina numatyti naujas darbo vietas, ar galvoja, kad jai užteks esamų E, darbo vietų. Manau, kad neturėtume kurti papildomos administratinės naštos. Jei 2013 metais e, bus parengtas e, pirmasis pranešimas, tuomet mes turėsime priimti sprendimą, kokie moduliai turėtų būti įtraukti į šią naują sistemą. Taip pat turėsime panagrinėti, kaip šie duomenys veiks teisėkuros procedūras. E, mane labai nustebino ir išgazdino tai, kad buvo norima nesikonsultuoti su parlamentu, nes, kaip pranešėjas kalbėjo, šiandien kūrėme kažką visiškai naujo. Socialist and Democrats. Socialdemokratų vardu. Paniauskap. Ačiū. Pirmininkė, galiu tikrai pritarti anksčiau kalbėjusiems iš ties labai svarbu, kad mūsų aplinkosaugos politika būtų pagrista faktais. Ir dėl to mums reikia visos eilės indikatorių, kurie būtų patikimesni, kuriuos mes galėtumėm patikrinti ir kurie leistų vertinti aplinkosaugos būklę bei ekonominės sąlygas ir jų tarpusio sąsąją tam, kad galėtumėm imtis pokyčių ir mm, priimti reikiamus sprendimus. Tačiau be faktų to padaryti nebus įmanoma. Tikiuosi, kad e, tai pavyks pasiekti ir labai svarbu, kad visas šitas mechanizmas veiktų sklandžiai. Dabar e, turėsime galimybę įvertinti E, ekonomikos vystimas ne vien tik tai pagal BVP, bet ir remdamėsi kitais veiksmais. Veiksniais. Be abejo, labai svarbu, kad čia duomenys būtų palygintini europiniu mastu, tam, kad galėtumėm įvertinti atskirų valstybių narių rezultatus, kad galėtumėm įvertinti, kuri politika pasiteisino, kuri ne, ir kad būtų galima atsisakyti neproduktyvių politikų. Taip pat labai svarbu, kad mūsų politikos leistų užtikrinti. Jog e, rasime kokybiškų sprendimų ir kad bus tinkamai paskirstyti turime ištekliai. Toliau liberalai demokratai. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Lainen už jo pranešimą, kadangi iš tikrųjų po daugelį metų trukusio darbo. Panašu, kad galų gale mes žengėme žingsnį e, sukurti tvarias nacionalinės taskaitas. Ir to labai reikėjo, kadangi dabartinė ekonominė sistema tiesiog nepasiteisina. Žmonės vis dar greuna gamtą, greuna aplinką arba teršia aplinką ir už tai nieko nemoka. Tai persidoda visą visuomenį. Kodėl dabar žalioji energija, pavyzdžiui, yra brangesnė už įprastiniais būdais gaunamą energiją? Būtent todėl, kad nėra apmokamos e, pašalinės pasiekmes, kurias sukelia naftos produktų arba dujų deginimas. Na ir iš tikrųjų labai svarbu yra, kad e, sprendimai būtų pagristi informacija ir apie tai čia kalbame. Europos ekonominės ataskaitos yra labai reikalingos, jeigu norime iš tikrųjų sukurti darnę ekonomiką. E, Pirmininkė, norėčiau paraginti tiek Europos komisiją, tiek valstybės narės e, kažko tai imtis statistikos srityje, kadangi matavimai yra tik tai informacija, tačiau labai svarbu, kad ši informacija būtų praktiškai pasinaudota ir tai būtų jau esminis kitas žingsnis, kurio reikia imtis. Taigi aš labai tikiuosi, kad šis procesas leis nutraukti šimtus milijonų subsidijų toms sritėms, kurios vis dar kenkia aplinkai. Noriu padėkoti komisijai, noriu padėkoti pranešėjai, tačiau sakau, kad tai yra tik tai proceso pradžia ir mums be abejo reikia žengti tolesnių žingsnių tam, kad iš tikrųjų ta informacija, kuri bus surinkta, būtų tinkamai panaudota. Toliau žaliųjų atstovas. Tai Panas Tramopolas. Ačiū pirmininkė. Mes Girdėjome iš įvairių kolegų, jog reikia detaliai įvertinti Europos aplinkos politiką ir tam reikia patikimų duomenų. Taigi labai svarbu užtikrinti, jog šie duomenys bus surenkami ir kad juos bus galima palyginti tarpusavėje. Dažnai tokie duomenys priklauso nuo rodiklių, kurie skiriasi E, įvairios valstybėse narėse ir matuojami net tie patys dalykai. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse trūksta gamtinių išteklių, taip pat uh, kyla turimų išteklių kokybės klausimas ir ekonominių bei socialinių kaštų apskaitos toka susijusių su šių gamtinių išteklių naudojimu. Jeigu viso to mes e, neprimsim domen, tai mes pasiūsime blogą signalą sprendim primėjams. Ir e, ekonominis vystymas gali pasukti kaip tik tai nedarne linkme. Todėl ekonominės e, ataskaitose reikia vertinti kitus indikatorius, ne tik tai tos, kurie grindžiami vien BVP skaičiais. Tikėkime, kad komisija leis man perėti prie šito naujo etapo, kur be BVP ekonominio vertinimo, BVP pagristo ekonominio vertinimo e, bus naudami ir kiti rodikliai, kiti duomenys ir tokiu būdu Pavyzdžiui, bus galima kalbėti apie ekologinį pėdsaką arba e, akmens anglės junginių pėdsaką, e, tai, anglės junginių pėdsaką, e, daugybė kitų veiksnių, kuriuos reikia priimti domen. Taip pat bus atsižvelgiama į socialinius rodiklius, skurdo rodiklius, ko irgi negalime ignoruoti. Čia kol kas mes kalbame tik tai apie išlakas į atmosferą, aplinkos saugos mokesčius ir kai kurias kitas priemonės, pažiūrėjau, makroekonominės medžiagų srautus. E, visą tai iš tikrųjų nesprendžia problemas iš esmės, todėl aš norėčiau ateityje pamatyti geresnę metodiką ir labiau visą apimančią metodiką, apie ką užsiminta pana Leno pranešime. E, pirmininkas prašo kolegų kalbėti šiek tiek lėčiau, kadangi Kai kalbate labai greitai, vertimą kokybė nukenčia. Taigi prašom truputį sulėtinti savo pasisakymų tempą. Toliau e, Laisvės demokratijos atstovas kolega Natal. Pirminkė, reglamentas dėl Europos Sąjungos ekonominių sąskaitų skamba labai nuobodžiai. Tačiau Mano patirtis rodo, kad tai yra be nepavojingiausi teisės aktai, kurios e, kuria Europą, kadangi paprastai žmonės net nesivargina jų skaityti. Kalbėkime atvirai. E, išlakos atmosfera, aplinkosauginiai mokesčiai, kaip minėjo e, prieš tai kalbėsis, iš esmės ES toliau yra sovietizuojama. E, Eurostatas reikalas daugiau domenų ir vėlgi, kalbėkime atvirai, šie duomenys bus panaudojami tolesniem mokesčiams ir kontroliai. Blogiausia yra tai, kad tai yra reglamentas, ne direktyva. Reglamentai daug blogesni negu direktyvos, kadangi jie Junktinės karalystės teisėje turi būti taikomi tiesiogiai, e, apeinant parlamentą. Ir tai yra labai pavojinga tendencija. Tokiu būdu, tokia pavojinga tendencija rodo, kaip žuvo demokratija. Ačiū, kolega. E, turime mėlyną kortelę. Ar jūs esate pasirengęs atsakyti klausimą, kolega Martin? E, ir kolega Zeber būdu ėmėsi Melinos kortelės iniciatyvos, taigi prašom užduoti savo klausimus. Mes kaip Europos parlamento nariai esame išrinkti Europos parlamento. Jei jūs save vertinate tik kaip e, Britų parlamento narį, tai jūs, aišku, kalbate tik iš Britų perspektyvos. Jūs kalbėjote apie statistikų sovietizaciją. Ar jūs tikrai galvojate, kad statistinių duomenų rinkimas jums yra sovietizacija? Ar jūs nemanote, kad e, žinoti konkrečius skaičius apie gyvenimo aplinkybės, infliaciją, net kalbant apie bankų kontrolę, ar e, tie visi duomenys, kuriuo, kurie patenka į statistikas ir tai, kad e, mūsų piliečiai gali turėti prieigą prie statistikų, ar tai nėra pagrindas priimti protingą sprendimą, ar jums tai taip pat reiškia sovetizacija Didžiojo Britanijoje? Well, Na, pirmiausia, viena pasabėlė. Dalykas yra tas, kad vėlgi šiuo atveju mes stipriname reikalų kontrolę iš centro. Ir e, tai darys komisija, kuri nėra demokratiškai išrinkta žmonių. Taigi, kalbant apie šios procesus, taip, aš tikrai manau, kad tai yra savotiškas Europos sovietizavimas ir esmė yra ta, kad šitokius sprendimus turėtų priimti valstybės narės savo ligmenyje. Tas faktas, kad reglamentai gali apeiti re, nacionalinius parlamentus, tai yra pavyzdžiui, Britų parlamentą, kur išrinko Britų piliečiai. Ir iš tikrųjų gėda ir tai yra taip. Mano akimis tai yra Europos sovietizavimas. Ačiū. Toliau Richard Zeiber. Dvi minutės, kolega. Norėjau pateikti klausimą, ar galima, ponia pirmininkė. Labai paprastas klausimas. Okay. Yes. Danke, Herr Präsident. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas labai paprastas. Natal e, pyksta dėl to, ką pati Jungtinė karalystė nuo 2006 metų daro. E, todėl jo Lainenas tikrai nuveikė didelį darbą. Tai yra teisės aktas, kuris rengiama seniai ir čia niekas nesusijęs su sovietizacija. Duomenys yra geri tik tuo met, jei juos galime lyginti ir būtent lyginamumo aspektas yra svarbiausias. Todėl e, reikalinga, reikalingos Europos aplinkos ekonominės sąskaitos, juo labiau, kad praėjusi šimtmetį Jungtinė karalystė bet taip pat tame dalyvavo. Mes taip pat rengėme įvairius statistinius duomenis, kuriais remiantis galėjome lyginti. Taip pat lyginame e, ir kai kurios aspektus su doleriu. Yra tam tikros valiutos, nuo kurių atsispirime lygindami. E, tačiau, aišku, yra taip, kad e, dabar, e, dabartiniai statistiniai duomenys turi ir spragų. Pagalvokime apie Fukushimą. Čia susijusios didelės investicijos, tačiau tai srautų sąskaitos. Mes turime ieškoti tinkamo balanso ir todėl komisija ir pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama rinkti ir kitus rodiklius. Šiandien mes žengėme pirmąjį žingsnį link tvaraus vystimosi aspektų rinkimo. Gali būti taip, kad kai kurie duomenys visai kitaip atspindės bendrą vidaus e, produktą. Ir manau, kad Natalis e, tam turėtų pritarti. Mes pagaliau galėsime patikrinti daugelį dalykų, įvertinsime, kiek mes e, kaštų išleidžiame mokesčiams. Ir Britai turi naudotis tą pačią sistemą, nes priešingų atveju jų sistema bus nevertinga. Taigi dar kartą ačiū komisijai ir ačiū pranešėjui. Dėkoju kolegai. Toliau kalbės ponas Kritonas Arsenis. Minutė 30 sekundžių. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė, kolegos. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Džo Laineną, nuveikus didžiulį darbą, rengiant šį pranešimą. Iš tikrųjų, gyvybiškai svarbu pereiti prie socialinių, ekonominių aplinkos sąskaitų Dviguba ekonomikos ir aplinkos krizė daugiau nebeduoda mums e, manevro laisvės. Mes turime, kaip sakė ponas Zieberis, judėti link kitos sistemos. Pažvelkime į miškų gaisrus. Pavyzdžiui, miškų gaisras e, e, Graikijoje sunaikinęs didžiulį skaičių hektarų miško, užteršęs orą ir vandenį aplink e, gaisro rajoną. Tokie įvykiai negali būti išmatuoti vien tik tai BVP skaičiais. Aišku, kad regionas, kur tai įvyko, patirs ilgalaikį poveikį ir bus daug skurdesnis negu buvo anksčiau. Todėl aplinkos ir ekonominės sąskaitos yra tobulas būdas tai išmatuoti ir tai yra puikus žingsnis teisinga linkme. Mes e, geriau, e, turėsime geresnį vaizdą apie tikrovę ir galėsime kurti politikos priemonės, kurios atitiktų tikrovę ir galėtų pagerinti ekonomikos būklę. Ačiū Erkan Manar. Vieną minutę. Pone pirmininkė, komisarė, visų pirma, noriu pasveikinti Džio Laineną, parengus svarbu puikų pranešimą. Reglamentas yra labai svarbus, kaip daugelis čia jau minėjo, nes galų gale e, turėsime teisinį pagrindą priimti svarbius sprendimus ir sukurti integruotą sąskaitų sistemą. Kai dėl taikymos ryties, tai labai svarbu, kad pirmiausia atsižvelgtume į oro išlakas, atliekų prevenciją ir e, žaliavų srautų sąskaitas. Visą tai yra realistiški tikslai. Taip pat turime atsižvelgti ir į tai, kad įvairiose šalise E, nacionalinių sąskaitų ligmuo yra skirtingas. E, tai taip pat minėjo ir komisijos narys. Kai dėl naujųjų modelių, modulių, tai labai svarbu, kad jie apsižvelgtų į 20 metų strategijos tikslus taip pat. Ačiū. Toliau ponas Rosi, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis reglamentas yra dalis priemonių siekiant apibriežti bendras, bendrus rodiklius e, einačius toliau negu BVP, siekiant įvertinti politiką ir įtraukti į, politi, į veiksmų, e, sprendimų prieimimą aplinkos veiksmus. Aš galiu pritarti komisijos e, pasiūlymui, tačiau valstybės narėse kuriama nauja biurokratija, Todėl mano frakcija susilaikys. Dėl pranešimo aš prieštrauju, kad pranešėjas įtraukia naujus apskaitos modulius. Pirmasis susitarimas e, su taryba buvo pasiektas tuomet, kai užtikriname, kad peržiūros e, sąlyga e, būtų taikoma, kad būtų galima pakeisti ar pagerinti duomenų kokybę ir tai, kaip jie yra renkami. Aš manau, kad visas šis reikalas susijęs su moduliais yra tik tai papildoma biurokratija. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau kalbės ponia Sofija Okony. Dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Man atrodo, kad politika yra geriausio sprendimo problemos išspręsti ieškojimas. Tačiau kaip tai pasieksime, jeigu geriausiai nesuvoksime, gerai nesuvoksime, kokios problemos kyla ir kokie galimi būtų sprendimai. Tai yra fundamentalus klausimas ir jis e, kyla ne tik tada, kai kalbam apie aplinkos apsaugos politiką. Labai svarbu, kad politikai priimantis sprendimus turėtų poranka patikimus duomenys, kurie apriektų kaip galima daugiau informacijos apie esamą situaciją, ypač aplinką. Tokią išvadą taryba padarė 2006 m. birželio mėnesį, kai ji paragino ES išplėsti nacionalinės sąskaitas, kad jos apimtų svarbiausius tvario, tvaraus vystimosi aspektus. Man labai, mane labai džiugina šis komisijos pasiūlymas. Tai reiškia, kad mes turėsime daugiau informacijos apie išlakas į atmosferą, apie aplinkos, aplinkos mokesčius ir apie žaliavų srautus mūsų ekonomikoje. Tačiau šį pasiūlymą rytoj balsuojant reikėtų pakeisti, siekiant užtikrinti, kad surinkti duomenys būtų iš tikrųjų patikimi ir naudingi. Taip pat mums reikia užtikrinti, kad visos, visoms valstybėms narėms būtų taikomas toks požiūris. Kaip apibriešime Europos politiką, jeigu neturėsime duomenų apie situaciją visose valstybės narėse. Pagaliau aš norėčiau pareikšti savo pritarimą dviem idėjoms, e, kurias gynė EPP. Europos komisija turėtų panaudoti deleguotus teisės aktus ir peranalizuoti procedūrą kas penkerius metus. Peržiūros sąlyga reglamente yra, reglamente yra gyvybiškai būtina, ir, nes po kelių metų mums reikės dar naujų duomenų. Tačiau reikia eiti žingsnis po žingsnio ir šis reglamentas yra pirmasis žingsnis. Turime ir tęsti tą kryptimį toliau. Pana Karen Kadenbach. Gerbiamas ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, kolegijos ir kolegos, aš savo raštu taip pat labai norėčiau padėkoti ponui Laininui už tai, kad e, jis parengė puikų pranešimą. Mes visi išrinkti į šį parlamentą e, tikimės, kad šis dokumentas bus parengtas ir kad iš tiesų ateityje daugelis mūsų sprendimų bus paremti konkrečiais duomenimis. Jau dabar kai kurios valstybės narės renka ir kitus statistinius duomenis. Tai tiesa, esama spragų ir žiniasklaidoje e, dažnai jaučiamas skirimas e, ir daromas skirtumas tarp ekonomikos ir, ekono, ir aplinkosaugos. Dabar turime ieškoti kai ko, kas yra naudingas ekonomikai ir aplinkai. Aplinkai ir ekonomikai tai yra mūsų politikių ir politikų užduotis. Mes norime sukurti gyvenimo kokybę, norime ją gerinti ne tik darbo vietoje, tačiau ir mūsų aplinkoje. Aš e, tik pritariu e, jo Laineno minčiai, kuris kalbėjo, kad turime pereiti nuo BVP prie bendro aplinkosaugos socialinio produkto. Aš tikiu, kad mums pavyks atstatyti pasitikėjimą ES ypač um, aplinkosaugos ir socialinių reikalų srityje, e, kuriant Europos aplinkos ekonominę sąskaitą. Präsident, Herr Kommissar, Damen und Herren. Pone komisijos nari, pone pirmininkė, ponas ir ponai, e, tinkamai renkami statistiniai duomenys yra būtini svarbu suvienodinti visų valstybių statistinius duomenis, kad būtų galima priimti tinkamus sprendimus ateičiai. Tuo pačiu metu svarbu surinkti palyginamus duomenis visose valstybėse narėse. Iškyla klausimas, e, kokias išvadas galima padaryti išanalizavę duomenis, e, siekdami, kad ES būtų tvari ir e, socialiai teisinga. ES pabrėžia tvarų vystimąsi, yra pat pasiūlyti trys moduliai, tai yra duomenys susijęs su išlakomis, su mokesčiais pagal ekonominės veiklos rušis, taip pat šalies ūkio medžiagų srautų sąskaitų duomenys. E, taip pat siūloma renkti duomenis apie javus, e, daržovės, medieną. Tačiau aš nesu tokia optimistė kaip pranešėjas ar kolegės ir kolegos. Noras yra vienas dalykas, o jo įgyvendinamas yra kitas. Aš tikrai abejoju um, tą administracinę, biurokratinę naštą ir nežinau, kiek veiksminga bus ši priemonė, um, apskaičiuojant žaliavų srautus, um, įvairias sąskaitas ir net į augalus, kurie taip pat išmeta tam tikras išlakas. Taip pat um, anglės dvideginio išlakų. Um, augalijos srityje ir transporto srityje tos išlakos yra vertinamos vienodai. Manau, kad e, prašymas teikti papildomus duomenis turėtų būti analizuojamas lankščiai. Taip pat duomenų rinkimas turi vykti nekuriant naujos administratinės naštos. Ačiū, ponė Stabadži. Minutė 40. Labai ačiū. Pane pirmininkė, mūsų kolega Jo Nainen e, parengė puikų pranešimą, kuris yra svarbus mūsų ekonomikai ir mūsų visuomeniai. Kaip atsakingas už projektą stoja projekte, atsakingas už. E, efektyvų gamtos išteklių e, valdymą. Aš manau, kad statistinių duomenų rinkimas yra labai svarbus. Turime apsvarstyti, kaip e, mes e, galime taupiau, tausiau naudoti vandens išteklius ir kitus išteklius. Kaip tai įmanoma padaryti, jei neturėsime pakankamai statistinių duomenų. Būdama Žemės ūkio komiteto nariu, taip pat manau, kad svarbu pagaliau suvokti, kokią socialinę vertę sukuria aplinkos vertybės. Be statistinių duomenų mums nepavyks kai kurių dalykų suvokti. Pavyzdžiui, e, kaip e, ūkininkams pasiseka iš e, auginamų produktų sukurti produktus turin, turinčius pridėtinę vertę. Kaip tik todėl aš manau, kad šis pranešimas yra progresyvus ir labai reikalingas ateičiai. Ačiū labai, prasidės spontaniškų pasisakymų e, procedūra. Kolega Rubikas, vieną minutę. Pranešėjas e, kalba be mikrofono. Ja, danke, Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Dievui, šis mikrofonas veikia. Statistika dažnai diskutuojama, dažnai ginčiamasi dėl statistinių duomenų, tačiau duomenų apsauga taip pat yra svarbus dalykas. Kita vertus, mums reikalingi palyginami duomenys. Štai kodėl yra reikalingi bandomieji teks, testai, kurie leistų vėliau numatyti automatinį duomenų teikimą. Mes jau turime įvairių procedūrų pavyzdžių ir manome, kad šių statistinių duomenų rinkimo automatizavimas supaprastins ir mūsų politinių sprendimų prieimimą. Um. Labai ačiū. Toliau, ponė Angelika Vertman, vieną minutę. Ja, danke, schön, Ačiū, ponia pirmininkė. Europos aplinkos ekonominės sąskaitos teiks svarbius duomenis, leidžiančius e, suvokti tikrąją padėtį. Labai svarbu E, teikti tinkamus duomenis. Šie duomenys bus labai svarbus imantis konkrečių žingsnių susijusių su ekonominė veikla, e, tvaria politika, kli, leis kovoti su klimato kaita, klimato tarša, taip pat naujomis grėsmėmis ir išteklių mažėjimo. Uh, Šiandien e, tai yra svarbu ir patikimi duomenys ir galimos prognozės apie natūralius išteklius e, leis matuoti e, ekonomikos tvarumą ir bus naudingos taip pat mūsų piliečiams. Ačiū, ponė Savela, vieną minutę. Be ačiū, ponė pirmininkė. Savo ruoštų aš norėčiau pasveikinti pana Laininą, už puikiai parengtą pranešimą. Manau, kad Europa, ponai ir ponios, pasiekė tą tašką, kada iš tikrųjų vyksta kova tarp pažangos vystimosi ir aplinkos apsaugos. Šie Šios kryptis yra labai artimai susijusios. Europoje gimsta tam tikra ekologinė sąžinė ir be abejo toks supratimas leis mums e, ateitie daug aiškiau įsivaizduoti, kas vyksta e, Europos aplinkoje. E, turiu tris pastabas. Pirmiausia, jums reikia tikslesnių duomenų, kurie leistų įvertinti aplinkos būklę įvairios valstybėse narėse. Taip pat aš palaikau procesą, pagal kurį kas penkerius metus būtų pasinaudojama peržiūros nuostata. Ir taip pat e, labai svarbu, kad būtų bendrai matuojama pažanga e, susijusi su aplinkos būklė Europoje. Ačiū, ponė Civela. Toliau e, vieną minutį, panas Overmaier. Ačiū. Jeigu norime išsaugoti savo aplinką ateities kartoms, mes turime patikinti arba užtikrinti, kad uh, mūsų veikla nebūtų atsieta nuo aplinkosauginio arba ekologinio reikalavimo ir nuogastavimo. Todėl labai svarbu, kad e, ekologinis aspektas tuomet būtų priimas domen, priimant sprendimus. Patikimi duomenės yra patikimų sprendimų pagrindas. Tačiau jeigu ES imsis centralizuotai rinkti duomenės iš valstybių narių, tai be abejo reikės pirmiausia žvelgti į jautrius klausimus, tokius kaip atominė energetika, genetinės technologijos, maisto kilmės klausimai. Taip pat e, duomenys, kuris jie su, su, su to paskutiniu skandalu, susijusiu su ekolio infekcija. E, Daugelį atveju tai gali sudurti su, tai gali kirsti su stambus verslo interesais. Kągi, ačiū toliau, turime paskutinį kalbėtoją pagal, aišku, pasakymą. Tai, tai jūs buvote paskutinysis e, kalbėtojas, taigi dabar steiksiu žodį komisijos atstovui ponui Ren. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbimi parlamentarai. Dėkoju už esminę ir svarbę diskusiją. Manau, kad visi mes daugiau mažiau sutinkame su pateiktų pasiūlymų dėl ekonominės atskaitomybės ir aplinkos atskaitomybės ir surinkti duomenys leis žengti tolesnius politinius žingsnius, kurie ves prie darnesnės ekonomikos keletas pastabų e, reaguojant į išsakytas mintis. Pirmiausia, tai yra pirmas reglamentas, kuris daro trys moduliai. Ir tai tik tai pradžia teisėjo korašės rytėje. Dabar yra rengiamas modulių komplektas kitam keičiašiam reglamentui, kuris turėtų būti tvirtintas 2012 metais. Taigi darbas tęsis ir be abejo bus koreguojami visi procesai, sižvelginti sukauptą patirtį. Kalbant apie biurokratiją, įmonėms tai neužkraus papildomos naštos, kadangi mes remiamės jau dabar renkamais statistiniais duomenimis bei administracinėmis procedūromis. Ir tiesą sakant, Junktinė karalystė aplinkos sauginėje atskaitomybėje yra savoška lyderė. Maža to, kalbant apie statistiką susijusią su tuo, ką panas Lainas, e, panas Martin ir kiti e, jau minėjo, mes iš tikrųjų padarėme ženklios pažangos gerindami Europinę statistikos sistemą per pastarosius pusantrų metų. Pavyzdžiui, dabartinė komisija pateikė pirmą teisėkuros pasiūlymą praeitų metų vasario 10, po to, kai jūs balsavote už tai, kad būtų e, patvirtinta dabartinė komisijos sutartis. Taigi kitą dieną mes priėmėme reglamentą dėl audito įgaliojimų e, Eurostatui ir tai Eurostatui suteikia galimybę patikrinti statistinių duomenų kokybę pirminėse šaltinėse. Tai labai svarbu, kai reikia patikimų statistinių duomenų, iliustracija yra Graikijos situacija. po įvykių Graikijoje šie dalykai iš tikrųjų buvo įdėkti į praktiką, įgyvendinti ir, pavyzdžiui, Graikijos statistinė sistema buvo iš esmės peržiūrėta. To rezultatas buvo tai, kad e, deficito perviršio statistiniai duomenys yra dabar gerokai pagerinti ir Eurostatas galėjo jau patvirtinti Graikijos statistinius duomenys kaip e, atinkančius reikalavimus. Kalbant apie išteklius, mums nereikės naujų išteklių šiai konkrečiai iniciatyvai Europos e, aplinkosauginė atskaitomybė. Tačiau aš sutinku su panu Martinu, kad reikalingi derami ištekliai. Ir tiesąkant, ketiname aptarti Tai, tai yra visai nesiniai e, Luxemburgės taptelėm ir e, kaip tik tai aptarėme su pono Haslama ir e, galimybę rasti papildomų išteklių. Eurostato veikloje, kad Eurostatas galėtų savo veiklą racionaliau orientuoti į svarbiausius prioritetus. Bet nemanau, kad reikėtų mažinti arba panaudoti plėtrai skirtas lėšas, kaip siūlė pats Martin. Manau, kad e, tolesnė plėtra, pažiūrėjau, Balkanų regionas, taika, stabilumas šiame regione iš tikrųjų toliau bus mūsų svarbus prioritetas. Ir vėlgi nepamirškite arba prisiminkite, kad be mūsų turimų įgaliojimų be e, šitų plėtrai skirtų lėšų racionalos panaudojimo e, Mladičius nebūtų atsidūręs Hagos teisme. Ačiū komisarui. Toliau e, pabaigai suteiksiu ponui Lainin pranešėjui dar dviem minutėm žodį. Mielos kolegės, mėly kolegos, ačiū už debatus ir jūsų paramą šiai Europos aplinkos ekonominių sąskaitų idėjai. E, neskaitant kai kurių išimčių, daugelis e, tai idėjai pritarėte, kolegė Katinbach kalbėjo, kad e, ji mane, kad jau tokių, tokios sąskaitos egzistuoja ir tokie statistiniai duomenys yra renkami, tačiau taip nėra. Todėl mes kartais labai aklai priimame kai kuriuos sprendimus susijusius su ES e, aplinkosauga. Kolegos kalbėjo, kad mes žinome e, daugą ir būtent tas žinojimas yra pagrindas sprendimų prieimimui. Turime e, strategiją Europa 2020, kur tvarumas yra pats svarbiausias šūkis ir aš tikiuosi, kad mes per ateinančius keletą metų uh, iš tiesų galėsime tinkamai atsakyti į klausimą, ar ta strategija 2020 buvo sėkminga ar ne. Žinome, kad bendras vidaus produktas kol kas e, neapima e, aplinkosauginių aspektų, išteklių aspektų, mūsų suvartojimo aspektų ir kitų aspektų. Pone Klarkras, um, Nemanau, kad tai bus didelė našta, tiesiog palaipsniui bus kuriami nauji moduliai e, ir kai kuriuose teisės aktuose, kaip pavyzdžiui oro transporto, aplinkosaugos, e, jau yra kai kurie reikalavimai rinkti e, statistinius duomenis biologinės įvairovės e, aplinkosaugos konvencijose, prie kurių ES yra prisijungusi, yra taip pat įsipareigojimai numatyti ir mes turime gebėti pasakyti, kuriuose srityse mes esame sėkmingi, kuriuose ne. Noriu padėkoti visiems bendradarbiavusiems, noriu padėkoti Eurostato e, atstovams ir aišku, tikiuosi, kad bus tinka, skiriamas tinkamas finansavimas, jo labiau, kad neturint finansinių resursų bus sunku rinktis statistinius duomenis. Tai yra svarbi politinė tema, kaip teisingai buvo pastebėta, atverčiame naują puslapį, e, lemianti mūsų ES ateitį. Labai ačiū, ponia pranešėjau. Baigiame diskusiją. Balsuojama bus rytoj vidurdienį. Kitas mūsų darbo tarkės klausimas